šokė komisijos pareiškimas dėl asmenų, asmenų duomenų perdavimo į Kiniją. Ir žodis komisijos nariai. Padaryti pareiškimą komisijos vardu, ponia Pults, prašau. Pone pirmininkė, garbiami nariai, duomenų apsauga yra pagrindinė teisė Europos Sąjungoje. Ji taikoma ir tais atvejais, kai e, asmens duomenys perdodami už es ribų. Parlamentas vadino svarbu vaidmenį, sukuriant e, duomenų forumą, kuris įsigalios 2018 ir sustiprins asmens duomenų apsaugą. Kinija nėra įgyvendinusi jokių įstatymų dėl asmens duomenų apsaugos. E, pagal dabartinius ir būsimus duomenų apsaugos įstatymus. Duomenų perdavimas šalims, kurios neužtikrina jų apsaugos, yra įmanomas tik tuo atveju, jei ES duomenų eksportuotojas e, pasirūpina reikiamomis garantijomis arba duomenys perdoda laikantis e, sutarto griežtai interpretuojamo reglamento. Tai apima taip pat nuostatas sandoriuose arba saistančias įmonių veiklos taisyklės, tai ypač aktualu debesų kompiuterijai. Dabar, kaip ir ateityje, duomenų apsaugos įstatymų gyvendinimas ir priežiūra patikėtas e, nacionalinėms duomenų e, priežiūros institucijoms ir teismams. Nacionalinės institucijos turi veiksmingas galės įsikišti, jos turi teisę e, blokuoti, pasipriešinti duomenų sunaikinimui arba uždrausti e, duomenis apdoroti. Nors komisija nėra pradėjusi dvišalių priekybų su Kinė dėl duomenų apsaugos, komisija dirba APEC. E, Azijos ramio vandenino šalių bendradarbiavimo forume, kurio dalimi yra Kinija. ES ypač dalyvauja dialoge su APEC, siekdama paaiškinti ES reikalavimus ir įstatymus įmonėms domenų apsaugos rytyje, kad būtų įmanomas tarptautinis domenų perdavimas. Kai dėl duomenų lokalizavimo reikalavimų e, keliamas reikalavimas valstybės apsaugos institucijoms perdodant tokius duomenys Taip pat aktualus yra garantijų galiojimas per, perdodant duomenis Kinijai. Todėl es valstybių narių priežiūros institucijos yra kompetitingos užtikrinti es duomenų apsaugos direktyvos įgyvendinimą. Kinija yra pateikusi e, siūlymus dėl asmens duomenų apsaugos, dėl kibernetinio saugumo per pastarosius pusantrų metų. Komisija pasveikino galimybę pareikšti komentarus dėl daugelio tų teisės aktų ir pasveikino komis, e, Kinijos pastangas užtikrinti skaidrumą teisėkuros procese. Komisija yra aiškiai pasakiusi Kinijai, kad pasaulinis verslas turi turėti galimybę perduoti uh, ir prireikus saugoti asmens duomenis priežiūros komerciniams ir kitais tikslais. Kinijos saugumo e, poreikiai susijęs su kibernetiniu saugumu turėtų būti sprendžiami proporcingai, nesukuriant papildomų nereikalingų e, kliūčių e, prieigai prie rinkos ir turėtų atitikti įsipareigojimus PPO. Ačiū komisijos narė Bults. Toliau išklausysime uh, parlamento narių pasakymų ponas Vos. Ah, Dėkoju. Ačiū ponė pirmininkė komisarė. Kaip jūs ką tik teisingai pastebėjote, mes su Kinija neturime vienodo e, duomenų, asmens duomenų apsaugos užtikrinimo. Uh, Mes diskutuojame su e, JAV dėl tokių duomenų apsaugos, o su Kinija tai jau vyksta. Ar tai būtų duomenys perdodami e, kompiuterijos debesijos principu ar kitaip. Duomenų apsauga e, yra svarbus dalykas. Kolegos, e, duomenų apsaugos kovotojai tylus yra šiuo atveju, kai kalbam apie Kiniją. Kodėl mes nusprendėme užduoti komisijai šį klausimą? Kaip galime užtikrinti, kad duomenys, kurie perdodami, nes tas perdavimas jau vyksta, kaip užtikrinti, kad tie duomenys bus tinkamai apsaugoti? Kaip užtikrinti, kad už duomenų apsaugą atsakingos institucijos e, dirbs tvarkingai, kokį vaidmenį galima būtų suteikti toms institucijoms. Man atrodo, kol kas netaug diskusijų šią temą. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Tris minutės. Kolegai Mamykins, prašau. Ačiū, e, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos. E, duomenų apsaugos taisyklės Kinijoje dar neegzistuoja. Tai Kinijoje nėra tokių teisės aktų, kurie reglamentuotų šią sritį. Duomenų saugojimas ir perdavimas ten nėra reguliuojamas. Kinija net taip pat nėra pasirašiusi su ES jokio susitarimo, koks yra parašytas tarp ES ir JAV panašus. Tai duomenų apsaugos modelių netaikomi um, tarptautiniai standartai. Ten kitokie standartai taikomi duomenų rinkimui ir apdorojimui. Duomenų, e, duomenys gauna ne koks nors e, ne, ne, negauna ne kokia nors struktūra, kuri turi tinkamai juos saugoti, bet tai yra duomenų pardavimas, pe, perdavimas tarsi vartotojui. Aišku, e, taisyklių numatymas būtų vienintelis dalykas siekiant apsaugoti atskirius asmenys. Ir pasarosius keletą metų e, Kinė priemė keletą teisinių aktų šią temą. Tie teisės aktai turėtų būti sustiprinti ir patikrinti, išbandyti. Būtina, kad e, duomenų apsauga būtų stiprinama, kad būtų rengiamas, rengiamus teigiamus Kinijai specialius rekomendacijos šios rytyje. Kinija nori pademonstruoti savo pastangas mūsų aptariamoje srityje, tačiau reikia pasakyti, kad tai turi būti daroma visiškai laisvavališkai, tai būtų, o ne siekiant kažkokios ekonominės naudos. E, pirmiausia, būtina užtikrinti svarbiausius duomenų saugos principus, antra, e, asmenų teisės, kurių duomenys yra perduoti, taip pat būtina užtikrinti ir trečia, turėti tinkamus įgyventinimo taisyklių mechanizmus. Gerbiami kolegos, ryšiai tarp ES ir Kinijos e, yra svarbus, būtina tuos santykius plėtoti toliau ir duomenys tinkamai saugant, tuos santykius plėtoti bus žymiai patogiau. Ačiū. Ačiū kolegai Mamikins. Dabar poniai von Storch šodis minutai. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė. Plenarinio posėdžio pabaigoje mes dabar diskutuojame apie standartus, kurie turėtų būti taikomi perdodant duomenys Kinijai. Savo programoje mes manome, kad duomenų apsauga yra ypatinga vertybė. Tai e, yra įdomu visiems asmenims. E, laisvė reikšti savo mintis e, be abejo yra susijusių tam tikrų konfidencialumų. Nuo 2015 metų mes numatėme taisyklės susijusios su asmens duomenų apsauga. E, ir taip pat taisyklės su duomenų perdavimui. Tad būtina, kad tų normų būtų laikomas, jeigu norime, kad piliečiai mumis pasitikėtų. Kai piliečiai pasitikėjimo nebejaučia, matote, kas vyks, jie palieka Europos Sąjungą. Tiek kalbant apie JAV, tiek kalbant apie Kiniją, būtina e, pasiekti, kad būtų taikomi kuo greičiausi duomenų apsaugos e, reikalavimai. Ačiū. Kolegas Techovski, prašau. Dėkoju ponė komisarė, kolegos. Iš tikrųjų gaila, kad tokia svarbi tema mūsų darbo tokia atsiranda pačioje posėdžio pabaigoje, kai mūsų posėdžių salė praktiškai ištuštėjo. E, paprastai e, šiuo klausimu domisi nedaug žmonių. Čekijos Respublika yra viena svarbiausių ES prekybos partnerių. E, kultūrinis, ekonominis ir politinis bendradarbiavimas intensyvėja. Tuo pat metu didėja ir perdodamų duomenų kiekis, įskaitant ir asmens duomenų kiekis. Mano supratimu, pavojinga galėtų būti e, perduoti Kinijai tokius duomenys, nes Kinijoje nėra jokių teisinių taisyklių, e, kur kalbama apie duomenų kaupimą, jų tvarkymą ir saugojimą. Ir tos spragos yra rizika ES ir jos piliečiams. Tad būtina užtikrinti, kad tarp Kinijos ir ES perdodamiems duomenims bus taikomos ES taisyklės. Ačiū. Ačiū ponės Dehovskiai. Dabar vieną minutę kolegai Keliai. Ačiū pirmininkė. Komisija minėjo domenų apsaugos reglamentą, kuris susigalioja po dviejų metų, kaip kolega Foss, Jan Albrecht Aš e, buvau pranešėjęs ketverius metus rengiant šį pranešimą. E, jame užtikrintas tinkamas piliečių, tinkama piliečių apsauga. Po to turime situaciją su JAV, saugos uosto sistema buvo panaikinta ir e, susitelkę į santykius su JAV mes pamiršome Kiniją ir kaip buvo čia sakoma, jų domino apsauga yra tikrai neadekvati piliečių apsaugos prasme. Tuo pat metu vis daugiau duomenų srautų vykst, keliauja į Kiniją, didėja daugia daugiau e, produktų, komercinių produktų, programų e, iš Kinijos. Todėl reikėtų kažkokie būdu išplėsti tą privatumo e, skydo apsaugos sistemą, įtraukiant ir Kiniją čia. Ačiū kolegai Keliai. Toliau spontaniškai pasisakymai. Ir pirmas kolega Kaputo. Ačiū pirmininkė. Kinija neturi e, taisyklių duomenų rinkimui, perdavimui, saugojimui ir neturi jokios susitarimo su Europos Sąjunga šią temą. Europos modelis yra atskaitos taškas, bet nėra e, pasaulinis standartas. Mes ribojame asmeninių duomenų perdavimą į šalis, kurios nesilaiko, netaiko griežtų standart, privatumo standartų. Tačiau asmeninių e, duomenų keitimasis e, tarp ES ir Kinijos yra nuotolinės kompiuterijos laikais kasdienis reiškinys. Nes taikoma komercinė praktika, kol met e, naudojama nutolusi kompiuterija kitose šalise. Jeigu mes e, siunčiame asmeninius duomenis iš ES į Kiniją, turime užtikrinti, kad mūsų standartai būtų taikomi ir ten. Ačiū, ponia Kapauta. Panas Žembaskį vieną minutę. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. ES bando e, gilinti savo priekybą ir rendamės vienodo traktavimo principų. Turime reglamentą skirtą asmeniniams duomenims, tačiau jame yra spragų. Aš šiek tiek skeptiškai esu nusteikęs, manau, kad turime gerinti mūsų teisės aktus duomenų apsaugos prasme. Na, o trečiųjų šalių interesai neturėtų būti lemiami kai kalbama apie mūsų reikalus. Būtų betoveriška suteikti laisvą galimybę rinkti asmeninius duomenys kitiems be atitinkamo apsaugos ligmens. Ačiū uždėmesi. Ačiū, pana Džambaski. Ir panas Jakovčič paskutinis. Ačiū, pana pirmininkė. Mūsų prekyba su Kinija e, vis auga ir tampa vis sudėtingesnė. Ir žinoma, Tai yra verslo santykiai su šalimi, kuri neturi tinkamos duomenų apsaugos sistemos. Ir na, štai kur problema. Kas turi spręsti šią problemą mūsų santykiuose su Kinėje, bet ir su kitomis šalimis. Nes mūsų piliečių duomenų apsauga yra labai svarbu. Todėl aš noriu pasiūlyti nekalbėti vieną dieną apie duomenų apsaugą, kai duomenimis keičiamėmis su Kinija, o kitą dieną su JAV. Kodėlgi su JAV ir kitomis partnerėmis nesukurti kibernetinio saugumo koncepcijos visam pasauliui, nes kaip mums reikia fizinio saugumo, reikia ir kibernetinio saugumo. Ir aš nematau priežasčių, kodėl mes su partneriais negalėtume pradėti eiti šiuo keliu iš karto. Ačiū, ponia Jakovčič. Baigiame spontaniškus pasisakymus ir komisijos vardu dar kartą žodis komisijos nariai Bulc. Pirmininkė, gerbėjim parlamento nariai, ačiū už naudingą indėlį į diskusiją. Akivaizdu, kad šiandienime skaitmeninėme pasaulyje tarpasieniai duomenų srautai yra būtini ekonomikai, verslui ir visuomeniai. Turime ypač daug dėmesio skirti asmeninių duomenų perdavimui. Piliečių teisės, kaip numatyta hartijoje ir antrinėje teisėje, turi būti e, gerbiamas. Ir šią prasme labai svarbu pabrėžti, kad nesant tinkamas apsaugos, perdavimas asmeninių duomenų gali, būti, gali vykti tik tuomet e, taikant e, saugiklius, kuriuos turi užtikrinti duomenų eksportuotojas. Tuos saugiklius galime numatyti, e, numatant sąlygas, e, kurios būtų saistančios tiek importuotojams, tiek eksportuotojai duomenų. Šios pareigos turėtų būti be kita ko saugumo priemonės, e, techninės organizacinės priemonės, kad asmeniai duomenys nebūtų sunaikinti, pakeisti, atskleisti be leidimo. O perdodant jautrius duomenis reikia informuoti E, informuoti apie tai ir eksportuotoją ir apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, perdavimo ar netikėto klaidingo ištrindimo tų duomenų Taip pat reikia, kad duomenų subjektas turėtų galimybę pasinu, pareikalauti laikyti, e, užtikrinti jo teisės, kol duomenų apsaugos institucija ir arba teismas valstybinarėje, kurioje yra įsisteigęs duomenų eksportuotojas, e, pareikš apie tai. Kalbant apie e, didelių grupių duomenų perdavimą iš vienos kitai, Jos turi paprastai įmonių taisyklės, jos yra taikomos ir ES, o individai, kurių duomenys yra apdorojami, kaip trečios, kaip trečia šalis, gali reikalauti laikytis šių taisyklių, pateikdami skundą duomenų apsaugos institucijai ir paduodami e, ieškinį teisme. O valstybės narės, perkinančios direktyvą turi domenų e, apsaugos institucijų gauti leidimą iš kiekvienos šalies, kurioje bendrovė ketina perduoti duomenis. Europos komisija ir toliau palaikys dialogą su Kinija ir kitomis partnerėmis Azijoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje, siekdama propaguoti solidžius principus, kurie, kuriais pagrįstas mūsų požiūris duomenų srautams ir duomen, asmeninių duomenų apsaugai. Labai ačiū.